sprendimas, jeigu niekas neprieštrauja, jis yra tvirtinamas. Ką jūs norite pasakyti? Atrodo, kad jūs pritarėte, o dabar žvelgime į priekį. Tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumas, pernis balsavimas prasideda. Baigėsi.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 ES Šveicarijos konferencijos susidarimas. Pradame balsuoti. Vardinis balsavimas taipogi. Baigiame. Patvirtinta. Tas pats e, Begin pranešimas, antrasis pranešimas dėl ES ir Norvegijos karalystės balsavimas prasidėjo. Baigėsi. patvirtinta Viegas pranešimas dėl ES ir Norvegijos karalystės sutarimo. Vardinis balsavimas prasideda. Baigėsi. Patvirtinta. Agilera Garcija pranešimas prasideda vardinis balsavimas. Baigėsi. taip pat patvirtintas. Kaputo pranešimas, vardinis balsavimas prasideda. Baigėsi. Patvirtinta. Rodus pranešimas dėl Šiaurės jūros priedugnių žuvų išteklių valdymo planų yra siūloma atmesti komisijos pasiūlymą dėl šito pasiūlymo ir balsuojama. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta? Suteikiu žodį. Atsiprašau, atsiprašau. Dabar valdinis balsavimas. Vis dėlto ne. Aš suteikiu žodį Hazinkamp. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į 9 straipsnio trečią dalį. Prieš balsuodami dėl kompromisinio teksto turėtume turėti omenyje, kad mūsų frakcija neturėjo teisės balsuoti ir šitas planas apskritai netitinka įgaliojimų pagal mandatą, kuriuos parlamentas pats savo suformulavo. Taigi, kolegos, aš norėčiau, praš, prašau jūsų paramos gelbstinti e, žvejybos planus ir gelbstinti e, žuvų išteklius. Balsuojame, varnis balsavimas, kas už? Pradame. Baigiame. Pritarta. Sorry, I understand there is a confusion. So what was put to the vote just to... Dėl ko buvo balsuojama? Hazenkamp. Dėl Hazenkamp pasiūlymo. Dabar dėl jo ir balsuojama. Kas už? Vardinis balsavimas turėtų vykti. Baigiame. Atmesta. Dabar vardinis balsavimas dėl 103. Pradedame. Baigiame. Dar kartą balsuojame. Dar galite balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 104 pakeitimas rankas keliam, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Movin Šatie ir Jungerijus pranešimas. Martin, prašau žodžio, prašau. Merci, monsieur... Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie trilogo ataskaitą, mes, atsižvelgiant trilogo e, procesą, mes reikalavome, kad būtų atskirai balsuojama dėl visų pakeitimų. Uh, Kas už? Kas prieš? Susilaiko nepa, nepa, nepritarta jūsų siūlymui. 39 pakeitimas, vardinis balsavimas pasideda. Baigėsi. Patvirtinta. Dabar 55 pakeitimas, keliame ranką, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl Engstrom pranešimo. Baigiame. Pritarta. Skot Keito pranešimas. Vienas balsavimas, vardinis balsavimas. Baigėsi. Patvirtinta. Prašote žodžio, prašau. Pane pirmininkė. Neseniai mes nagrinėjome labai sudėtingus klausimus ir parlamentarai apskritai gavo tik tai galutinę darbuotojų komandaravimo dokumento uh, redakciją ir buvo neaišku, dėl, už ką ir dėl ko balsavome. Jūs pasakėte, kad balsuojame, tačiau kol kas nesuprantame, dėl ko balsuojame. Todėl prašau jūsų patikslinti. Jazlovecka, iš tikrųjų tai netiesa. Prieš skelbdamas balsavimą aš visada pristatau pranešimą ir buvo aišku, dėl ko balsuojama. Pane Jazlovecka nesutinka su tuo. Toliau. Vardinis balsavimas dėl kito pranešimo. Gutelant pranešimas. Baigiame. Patvirtinta. Baigėsi balsavimas, dabar laukiame jūsų pasisakymų dėl balsavimo motyvų. Mrs. Uh, Toja, you have a point of order. Pone Toja nori pasakyti dėl vedimo tvarkos. Pone pirmininkė. Kolegos, tie, kurie nedalyvaujate pasiaiškinimuose dėl balsavimo motyvų, labai prašau išeiti iš salės tyliai, kad galėtumėme tęsti darbą. Prašau, pane Toja. Pirmininkė, dėl to, kaip vyko mūsų darbas, mūsų darbo tvarkos posėdžio pradžioje mes susidūrėme, išgirdome labai rimtų žodžius pasakytus šalies atžvilgių, kuri priklauso ES, kuri ES narė. Aš norėčiau, kad šioje salėje vyrautų pagarba. Aš nemanau, kad yra tinkama vieta sakyti tokius neprimtinus žodžius. Buvo daug išsakyta rimtų kaltinimų. Ir aš, ponia pirminkė, norėčiau pakartoti, kad mano šalis yra šalis, kuri vadovaujasi konstitucija ir yra šalyje prezidentas, kuris užtikrina pagarbą tai konstitucijai, kai yra susidurėma su išpoliais konstitucijos atžvilgiu. Taigi mes laikomės teisinės valstybės principų ir pastarosiomis dienomis Italija įrodė, kad yra šalis, kuri gali apsiginti ir apginti savo teisinius principus. Tie išsakyti žodžiai yra nepriimtini tai, kas buvo pasakyta, yra visiškai neprimtini. Tuo žodžius pasakė žmogus, kuris nori pulti mūsų institucijas visiškai neprimtinu būdu. Pirmininkas, aš iš jo atėmiau galimybę pasisakyti, jūs pasi... tai nebuvo pasakymas dėl vedimo tvarkos, aš išjungiau jo mikrofoną. Kas buvo pasakyta mikrofonui, esant įjungtam, mes. E, peržiūrėsime. Aišku, kai buvo kalbama be mikrofono, aš negavau vertimo, aš negaliu vertinti, kokie žodžiai būtų pasakyti, bet atsižvelgiu jūsų pastabą. Dėl to ir išjungiau kolegos mikrofoną. Dabar pasiaiškinime dėl balsavimo motyvų. Pirmiausia, aiškinsimės dėl Agilė Garcijas pranešimo. Ir pirmoji pasisakys dvi minutė, dviems minutėms ponia Damato. Prašau.